ja wiem że poniedziałki nie są najlepszym terminem komisji ale taka jest konieczność e, a komisja nasza jest obciążona Labai diena. Tikrai suprantu, kad tai nėra geriausias laikas organizuoti posėdį, bet ką darysi, turime labai daug darbo ir tenka susitikti tokiu nepatogiu laiku, pirmadienį vakare. Visi gavote darbo tvarkės kopiją, komentarų negirdėjau norėčiau pasakyti, kad kaip įprasta visos mūsų kalbos yra verčiamos ir iš visų yra verčiama. Taigi galime pereiti prie diskusijų dėl ES ateities ir pranešimo šiuo klausimu. Pranešėjas ponas Jakovčič, o mūsų komitetas rengia nuomonės projektą AFKO komitetas yra atsakingas už šį pranešimą. Taigi, ponia Agilera, žodis jums. Ačiū. Labas vakaras. Aš norėčiau pasakyti keletą žodžių prieš pradedant balsuoti. norėčiau išsakyti tokį pasiūlymą. Socialdemokratai yra pateikę pasiūlymą dėl afrikinio keulių maro, kuris yra tikrai svarbus, tai buvo diskutuota ne kartą mūsų komitete, bet tema ir toliau išlieka rimta ir epidemija plinta, nepaisant visų priemonių, kurių imamasi ir frakcija yra ėmusius iniciatyvos prie kurios aš norėčiau pasiūlyti jums visiems prisidėti. Taigi galėtumėm parengti bendrą iniciatyvą ir pateikti klausimą žodžiu plenarinėme posėdėje. Iš pradžių mes ketinome tą daryti kaip frakcija, tačiau kadangi problema liečia labai daug šalių, tai būtų svariau, jeigu jūs, žinoma, sutiktumėte būtų svariau, jeigu mes šį klausimą teiktume komiteto vardu. Taigi, jeigu būtų toks pageidavimas, iš visų pusės pateiktume šį klausimą žodžiu. Tema tikrai mums atrodo labai svarbi, labai reikšminga ir priemonės, kurių imamasi, ne visuomet yra tos priemonės tinkamos ir geros apie tai reikėtų ir pakalbėti plenarinio posėdžio, posėdėje, dėl to norėčiau apie tai pakalbėti. Gerbiamoji parlamento narė, taip, šitas klausimas iš ties yra nepaprastai svarbus. Bet galbūt apie tai būtų galima pakalbėti koordinatorių posėdėje. Ar jūs tikrai manote, kad reikia šiandien nuspręsti, Nežinau, ar mes galime šiandien, šioje sesijoje jau išspręsti šį klausimą, gal, galbūt geriau koordinatoriams tą klausimą užduoti. Be jokios abejonės. Bet būtų vis tiek gerai padaryti tą laiku tam, kad gruodžio mėnesio plenarnėje sesijoje šis klausimas jau būtų iškeltas. Žinoma, galima perduoti tai koordinatorių posėdžiui ir tada koordinatoriai nuspręs, turi dalyvauti visų frakcijų koordinatoriai. Ir būtų tikrai labai gerai, kad tie koordinatoriai susitartų taip greitai, kad galima būtų šį klausimą svarstyti jau gruodžio mėnesį. Tai galbūt frakcijos galėtų pasižiūrėti į šį posėdį, į šį pasiūlymą atsiprašau, ir koordinatoriai galėtų pateikti savo pasiūlymus. Ir kitame koordinatorių posėdėje galėtume priimti sprendimą. Toks būtų mano pasiūlymas. Aš iš principo jūsų, ponia Gilera, pasiūlymą tikrai remiu ir siūlau elgtis būtent taip. Pone Vais, jūs norite pasisakyti? Ačiū pirmininkė. Dėl posėdžio vedimo tvarkos ir Maroko. Dėl darbo tvarkės klausimo, atsiprašau, aš norėčiau pasakyti apie Maroką, galbūt vėliau, sako pirmininkas. Dabar ponas Des. Ačiū pirmininkė savo frakcijos vardu aš galiu pasakyti, kad mes remsime kolegos Aguilera pasiūlymą. Mes dar pakalbėsim apie tai, bet aš tikrai manau, kad mes galime šį klausimą kelti jau gruodžio mėnesio plenarinėme posėdyje. Dėkoju, sako pirmininkas, taigi jau žinome, kaip veiksime. Tuomet grįžtame prie Jakovčič rengiamo pranešimo kadangi šita diskusija iš tikrųjų labai svarbi, ypač prieš rinkimus. Ar yra kolega? Ponas Des dar nori pasisakyti. Prašau. Dėkoju. Girdėjau, kad nėra vertimo į rumunų kalbą ir iš rumunų kalbos, todėl norėčiau kolegos būdą vardu pasiūlyti balsuoti kitą posėdį, per kitą posėdį. Ir mano delegacijoje, ir frakcijoje mes kalbėjom apie tai ir mes tam pritarėme. Mes norėtume nukelti balsavimą. Bet aš kalbu apie būdą pranešimą, ne apie šitą. Moment, pan poseł Buda, bardzo proszę. Pone Būda, prašau. Uh, I'm sorry, we don't, we don't have a translation, so I don't understand only if... We... Nėra vertimo. Tai aš labai turiu problemų suprasti visą tai ir galiu klausytis tik anglų ir prancūzų kalbomis. Jūs kalbate apie mano pranešimą, taip? Mano kolega prašė nukelti balsavimą ir sutinku tą padaryti. Aš sutinku, kad būtų balsuojama šiek tiek vėliau. jak rozpoczę... wolałbym to rozstrzygnąć później, ale jak rozpoczęliśmy... Na gerai, bet jeigu jau pradėjom tą diskusiją, tai vis tiek paprašysiu pono Buda pasis... ponios Buda, pono Buda pasisakyti. Taip, aš irgi siūlau pritarti tam pasiūlymui ir padiskutuoti dar apie frakcijų, apie tai padiskutuoti frakcijose ir perkelti balsavimą. Taip, aš klausiau, sako pirmininkas sekretoriato, techniškai, procedūriškai tai yra įmanoma, todėl perkelkime balsavimą į vėlesnį laikotarpį, tai yra įmanoma, laiko tam yra. Ir jeigu niekas neprieštarauja. Na, o jeigu ne, tuomet vėl grįžtame. Taip, niekas neprieštarauja, taigi grįžtame dabar vėl prie pono Jakovčič pasisakymo ir to pranešimo, kurį jis rengia. Prašau. Yeah, it's, uh, sorry, can I af, ask if there's no problem postponing it? Why did we have... Ar uh, norėčiau paklausti, E, jeigu nėra galimybės perkelti balsavimo, kodėl mes šiandien e, darome šitą neįlinį posėdį tuo metu, kai vyksta plenarinis posėdis. Ir paprastai mes juk tokius posėdžius, komitetų posėdžius turime Bruselėje. Taip, dėkoju. Nėra komentarų daugiau. Prašau, ponė Javkovič.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 Ar galime pastikrinti, ar visi turite balsavimo korteles? Pirmas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuojame, pradedame balsuoti, balsavimas baigtas. Priimta. Tai tuomet penktas kompromisas. Pradedame balsuoti dėl penktojo kompromiso. Patvirtintas šitas pakeitimas, kompromisinis pakeitimas. Tuomet balsuojame dėl 27 pakeitimo, kas už. E, patvirtinta, 28 e, kas už. Dėkoju patvirtinta. 31 kas už. Dėkoju patvirtinta. Šeštas pakeit, e, kompromisinis pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Toliau 4, 35 pakeitimas. Kas už? Patvirtinta. Septintas kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. patvirtinta, 51 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Toliau 88 pakeitimas, kas už, patvirtinta. 45 pakeitimas, kas už, 46 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Manau, kad reikia patikrinti 46 pakeitimą. Balsuojame dėl 46 pakeitimo. Dėl 46? Taip, dėl 46. 46, to jest za. 46. To jest przeciw, odrzucona. Poprawka 40. Atmesta. 48, kas už? Patvirtinta. Aštuntas kompromisinis pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 56 pakeitimas kas už? patvirtinta. 57 kas už patvirtinta. 58 kas už patvirtinta. 59 kas už priimta. 60 kas už prieš atmesta. 9 kompromisnis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ar norite patikrinti 60 pakeitimą? Gerai, tikriname 60 pakeitimą. Pradedame balsuoti.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 Toliau 75 pakeitimas, kas už patvirtinta. 73 kas už priimta, 74 Ne, mes nebalsuojame. Dėl 74 taip jis patvirtintas, 76 pakeitimas, kas už, prieš. Man atrodo, kad turime patikrinti šį pakeitimą. 76 pakeitimas, balsuojame dėl jo. Zamykam gusuvanie. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dešimtas kompromisas pakeitimas, balsuojame dėl jo. Balsavimas baigtas. 84 pakeitimas. Kas už? Priimta. 85. Kas už? Prieš? Atmesta. 86. Kas už? Patvirtinta. 87. Kas už? Patvirtinta. 89, kas už, priimta. 90, kas už, prieš, atmesta. Už, prieš, atmesta. 93, kas už, prieš, priimta. 94, kas už, priimta. 95, kas už, priimta. 96, kas už, priimta. 97 kas už priimta. Toliau dėl konstatuojamųjų dalių balsuojame. Pirmasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pat priimta. Toliau antras kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Aštuntas pakeitimas. Flanagan, pono Flanagan pakeitimas kas už, prieš, atmesta. Devintas pakeitimas. Kas už, prieš, atmesta. Dešimtas kas už, prieš, atmesta. 11. Kas už, prieš atmesta. Trečias kompromisas. Pradedame balsuoti. Dėl šio kompromisinio pakeitimo balsavimas baigtas. Priimta. 12 pakeitimas. Kas už? Priimta. Dėkoju. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės, tai pakeistos. Tai yra vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ši nuomonė, tokia kokia jinai pakeista, patvirtinta. Ar pranešėjas norėtų pasisakyti? Pone, ar norite pasisakyti? Bardzo dziękujemy za, tak, za pracę dla Pana. Dėkoju už visą jūsų darbą ir už visą jūsų komandos darbą. Dabar ga, galime pereiti prie ketvirto darbo tvarkės punkto Europos regioninės plėtros fondo ir sanglaudos fondo. Ponas Nikolson yra šios nuomonės referentas. Regi komitetas yra atsakingas komitetas. ponė Nikolson. Na, galėčiau. E, dabar norėčiau pristatyti, e, kaip vystės įvykiai. E, rugsėjo 28 dieną ponas Nikolson pristatė šį pranešimą per savo pakeitimus. Jis nori gražinti subalansuotą požiūrį į kaimo plėtrą ir jis pritarė, kad tai yra labai svarbus klausimas ir kad tai yra pagrindinis šių fondų e, tikslas būtų kovoti su socialinė neligybė ir e, skurdu bei e, atskirtimi. Ir jis pateikė e, kompromisus dėl to ir iš viso tai buvo šimtas e, pakeitimus, dėl to iš viso tai buvo 133 pakeitimai. E, ir buvo sutarta dėl 13 kompromisinių pakeitimų. Manau, kad dabar galime pereiti prie balsavimo. Ir taip pat yra antras pakeitimas dėl dėl bendrų nuostatų. 44 pakeitimas. Kas už? Priimta. 35. 45. Kas už? Kas prieš? Priimta. 46 zona. Kas už? Kas prieš? Priimta. 47. Kas už? Priimta. 48. Kas už? Patvirtinta. Trečias kompromisas. Pradedame balsuoti. Trečiasis kompromisas. Balsuojame, baigiame balsuoti. 51 pakeitimas. Kas už? Ačiū patvirtinta. Pirmas pakeitimas, kas už? Patvirtinta. 52, kas už? Patvirtinta. Antras, kas už? Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 55. Kas už, kas prieš, atmesta. 56. Už. Patikrinkime dėl 55 pakeitimo. Prašau. 55. Balsuojame. 55 pakeitimas. Balsuojame elektroniškai. Kažkodėl neveikia mano kortelė, sako pirmininkas. Baigėme balsuoti. Atmesta. 56 kas už. Prieš atmesta. 57 už. Prieš atmesta. Penktasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas 60 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Gerai, patikrinkime. Man atrodo, kad patvirtinta, bet patikrinkime. 60 pakeitimas. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Šeštas pakeitimas. Kompromisas šeštas pasitaiso pirmininkas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 64. Kas už? Prieš Pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmesta. Septintasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. patvirtinta. Aštuntasis kompromisas. Pradedam balsuoti. Baigėme balsuoti. 70 pakeitimas. Kas už 70 patvirtinta. Devintasis kompromisas. Balsuojame. Balsuojame, baigėme balsuoti. 73. Kas už? Patvirtinta. 74 už? Patvirtinta. 75 už? Atmesta. Bet patikrinkime 76 pakeitimą. Atsiprašau, 75 pasitaiso pirmininkas. Balsuojame. Atmesta. 73, sako pirmininkas. Atmesta. Bet 77 toliau. Kas už? 78 už. 79 už. Patvirtinta. 6 už. Patvirtinta. 80 už. Patvirtinta. 81 už, patvirtinta, 82 už, patvirtinta, 83 kas už, patvirtinta, 84 kas už, prieš atmesta, 85 už, prieš atmesta, 10 kompromisas, prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtintas kompromisas, tuomet 91. Patvirtinta 8. Kas už? Patvirtinta 11. kompromisas. Prašome balsuoti. Patvirtintas kompromisas, tuomet 92 pakeitimas kas už. Atsiprašau, 93 pasitaiso pirmininkas patvirtinta. 94 kas už, patvirtinta. 95 už, prieš atmestą. 96 už, prieš atmestą. 12 kompromisas. Balsuojame. Baigiam balsuoti patvirtintas kompromisas, todėl šimtas, toliau 101 pakeitimas, kas už, patvirtinta, 102, kas už, patvirtinta, 103, kas už, kas prieš, atmesta, 10, kas už, kas prieš, 104, kas už, patvirtinta, 105, kas už, kas prieš, atmesta. 106 kas už, kas prieš atmesta, 107 kas už, kas prieš atmesta, 108 kas už. 107 reikia patikrinti. Gerai, patikrinkime 107 pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigime balsuoti. Atmesta. 108 už patvirtinta 109, kas už, pat, kas prieš. Reikia patikrinti, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 110. Kas už? Patvirtinta. 111 kas už, patvirtinta. 112, kas už, patvirtinta. 13 kompromisas, kas už. Balsuokime elektroniškai. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta, tuomet pereikime prie 115 pakeitimo. Zoana pateikė šį pakeitimą. Kas už patvirtinta, 116, kas už patvirtinta, 117 kas už, patvirtinta, 118, kas už, patvirtinta, 119, kas už, patvirtinta, 120, 21 ir 12. Už visus kartu, kas už, patvirtinta. 22, kas už, priimta. 123, kas už, priimta. 124, kas už, patvirtinta. 125, kas už, kas prieš, atmesta. Tryliktasis, kas už, prieš, patvirtinta, kas už keturioliktą, kas prieš, atmesta. Penkioliktas, kas už, patvirtinta. Šešioliktas, kas už, patvirtinta. Septynioliktas, kas už, kas prieš, atmesta. Aštuonioliktas, kas už, kas prieš, atmesta. Devynioliktas, kas už, patvirtinta. 20 kas už, patvirtinta. 21 kas už, patvirtinta. 22 kas už, patvirtinta. 23 kas už, kas prieš, atmesta. 24 kas už, kas prieš, patikrinkime. 24 patikrinkime, elektroniškai balsuojame. Atmesta. 25. Kas už? Prieš? Atmesta. 26. Kas už? Prieš? Atmesta. 27. Kas už? Prieš? Atmesta. 28. Kas už? Prieš? Patvirtinta. 29. Kas už? Patvirtinta. Pirmasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Toliau. 34 pakeitimas kas už. Patvirtinta. 35 kas už. Patvir... Kas prieš. Atmesta. 36 kas už. Patvirtinta. 37 kas už. Patvirtinta. 38 kas už kas prieš. Patikrinkime 38 pakeitimą, prašome balsuoti. Atmesta. 39. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 40. Kas už? prieš, atmesta. Antras kompromisas, balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta tuo met 43 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Patikrinkime 43 pakeitimas, prašome balsuoti. Balsuojame, baigiame balsuoti. Atmesta. Taip, iš salės buvo prašymas patikrinti. Taip. Toliau 126. Kas už? Patvirtinta. 127. Kas už? Patvirtinta. 128. Kas už? Pat... Atmesta. 129 kas už, kas prieš atmesta. 130 kas už, patvirtinta. 131 kas už, patvirtinta. 132 kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniškai. 132. Baigėme balsuoti. Atmesta 133. Kas už? Prieš? Atmesta. Dabar balsuojame dėl viso atitinkamai pakeisto nuomonės projekto. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Nuomonės projektas patvirtintas. pranešėjo nėra, bet vis tiek dėkojame pranešėjai ir dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šio dokumento parengimo. Toliau penktasis mūsų darbo atvarkės punktas - ponios Zoan pranešimas. Ji yra ir tik dėkojame jai už šio dokumento parengimą sutarėm atidėti balsavimą dėl penkto klausimo. Einame prie šešto punkto, tai yra susitarimas tarp ES ir Maroko e, karalystės, susitarimas pasikeitimo raštais forma. Ponas Dantan. Aš gavau laišką iš Maroko ambasadoriaus Austrijoje. Tikiuosi, kad kiti nariai taip pat gavo tą laišką. Tame reiškia visi pakeitimai, kurio, dėl kurių mes balsavome, yra vadinami priešiškais pakeitimais, kurie yra visiškai, bet tai yra visiškai nepagrysta. Ir tas, tame laiške sako, kad, sakoma, kad tie pakeitimai yra politiškai motivuoti. Tame laiške taip pat aiškiai yra sakoma, kad jeigu mes nesilaikysime Maroko ambasadoriaus požiūrį, tai galėtų sukelti pavojaus mūsų bendradavimo imigracijos ir saugumo klausimais. Pakeitimai, kurie čia yra minimi, yra pakeitimai, kurias pakeitė EPP, SND, ECR, ALDE, Žalieji, GUE ir neprisijungusiai nariai. Taigi praktiškai iš visų mūsų narių pateikti pakeitimą. Aš nemanau, kad tai normali padėtis Mes turėtume sureaguoti tokį laišką, kad tai yra kišimasis į mūsų darbą ir tokiu būdu mes tikrai nepriemam sprendimo ir nedarom politikos. Aš galėsiu pasidalyti laiškus su visais, kuriems jis būtų įdomus. Dėkuoju. Rytoj Rytoj mano kabinete susirinkime, galėsime taip tarti. Ponios ir ponai, nepradėkime dabar diskusijų šią temą. Akivaizdu, jūs galite susitikti su įvairiais žmonėmis, individais. Ir jeigu nagrinėsite ambasadoriaus laišką, galite jį interpretuoti taip, kaip norite. Žinome, kad autorius yra ambasadorius, bet turbūt geriausias dalykas būtų įžangą padaryti į tą pranešimą, kurį parengė pranešėjas. Žodis pranešėjui. Ačiū pirmininkė. Aš priminsiu, kad tas pasikeitimas raštais atsirado po teisingumo teismo sprendimo, kuris buvo labai aiškus dėl e, taikymos ryties, ką mes galime daryti ir ko mes ne. Ir mes, aš siūlau, kad mes labai skrupulingai ir laikytumėmės teismo, teisingumo teismo sprendimo ir pagal tai ir priimtumėme savo sprendimus. Ačiū. Dėkuoju. Mes tikrai nepradėsime diskusijų mes matome, kad komisija nesilaikė Teisingumo teismo sprendimo. Komisija nesiekė pritarimo vietos gyventojų sutikimo. Buvo tik surinktos konsultacijos tik tai 18 e, institucijų iš daugiau nei šimto buvo pakviestos. Tos 18 institucijų buvo Maroko institucijos, o vakarų Saharos regiono žmonės su jais netgi nebuvo tariamasi, nebuvo gautas jų sustarimo, jų sutikimas, o pagal teismo sprendimą reikėtų e, būtent e, sutikimo to regiono žmonių. Vėl, viskas gali vėl baigtis teisme. Marokas neturi teisę pasirašyti bet kokių susitarimų dėl žemės, kuri nėra oficialiai pagal E, jungtinių tautų ir tarptautinės teisės nuostatas nėra Maroko dalis. Marokas neturi sudaryti tokio susitarimo, mes taip pat negalime to leisti. Siūlau atidėti balsavimą, kad gautume aišku pareiškimą iš teisės tarnybos ir reakcija, kad būtų aiški, kai bandoma daryti įtaką nariams. Mes ne, negalime balsuoti esant tokiam aplinkybėm. Ačiū. Pone Noišil, netrukus jums suteiksiu žodį, palaukite truputį. Vadovaujantis komitetas yra INTA komitetas, paprašėme, kad parengtų nuomonę. Mes tikrai nesigilinsime politinius aspektus šio klausimo. Turime atsižvelgti į tai, ką pasakė ponas Dantang, taip pat esabet ir suduosiu žodį poniai Naučil. Prašau, žodis jums. Pone pirmininkė, norėčiau Jums paprieštarauti, mes turėtume kištis į politinės diskusijas. Negali būti taip, kad mes e, netoleru, netkreip, nekreiptume dėmesį į tai, kad tauta nori su mumis susitarimo, bet niekas ne, nežiūri tos tautos valios. Tai yra e, tai yra tarptautinės teisės pažeidimas. Aš priklausau Afrikos delegacijai ir galiu iškelti šitą temą. Ir man atrodo, kad priekybos susitarimas turi. E, ne, negali būti pasirašomas, jeigu nėra išklausoma pilietinė visuomenė vietos. O kol kas taip e, nevyksta. E, ir todėl manau, kad mes, ES, turėtume būti pavyzdys Ir, mes, ir tai nėra gražus ar toleruotinas elgesys su tam tikros šalies dalimi. Prav, volnoši, tak dalej, mamy... Dėkoju. Kai kalbama apie įvairias laisvės, taip, pritariu jūsų požiūriui, bet tikrai nenorėčiau pradėti dabar diskusijų, nes turime visą sąrašą e, pakeitimų dėl kurių balsuosime, turime balsuoti. Taigi nutraukime diskusijas ir pereikime prie balsavimo. Žinoma, jeigu jūs iš tiesų norite kalbėtis, aš negaliu uždrausti. Pone Senra paprašė žodžių. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Jau esu išsakiusi savo nuomonę ankstesnio posėdžio metu komitete. Mes turime spręsti šį klausimą čia, turime priimti poziciją. Tai yra susijęs su susitarimu. Galiausiai tai yra susitarimas, kuris nesilaiko teisingumo teismo sprendimo, ES teisingumo teismo sprendimo. Dėl to norėčiau pabrėžti, kad Saharaviai su jais nebuvo konsultuotasi, dėl to tas susitarimas nėra galiojantis, jis neteisėtas. Aš dar kartą pabrėšiu, mes turime aptarti šį klausimą čia, šiame komitete. Aš nenorėčiau pasirašyti po neteisėtų susitarimų. Dėkuoju. Tai, ką šiandien svarstome, yra nuomonė. Turime balsuoti dėl nuomonės. Jau diskutavome komiteto viduje. Tai yra asmeniškos nuomonės. Žinoma, jos visos yra teisėtos. Ir... Tačiau galiausiai turėsime balsuoti. Jeigu pritarėte, balsuokite už, jeigu ne, balsuosite prieš. Mes negalime paralyžiuoti balsavimo, nebalsuoti. Tai neprasminga. Visi gali turėti savo nuomonę, kaip reikėtų reaguoti. Pirmininkė, norėčiau savo frakcijos vardu paprašyti, kad jūs paskelbtumėt balsavimą ir kiekvienas bals, balsuotų pagal savo sąžinę, tai yra laisvas balsavimas. Pirmininkas taip, ačiū. Pone Aboven. Pirmininkė, kai prieš keletą metų balsavome tuo pačiu klausimu, Žemės ūkio komitetas buvo tokioje situacijoje, nes buvo atsakingas už šį dosiją. Žemės ūkio komitetas tuo metu atmeti pono Levyje pranešimą, jis buvo atmestas mūsų komitete. Man atrodo, jog yra svarbu, kad pateiktas pasiūlymas kreiptis į teisingumo tarnybą ir į teismą prieš balsuavimą. Mes kalbam apie žemės ūkį ir priekybą žemės ūkio produktais. Ir man atrodo, kad šiandien tikrai mes turime būti suinteresuoti reaguoti. Dėkuoju. Ačiū pirminkė, aš esu šiek tiek nustebęs. Keisti, keistos tokios diskusijos mes esame išrinkti asmenys politikai ir mes turime balsuoti. Aš pritariu visiškai mūsų kolegijai, kuri pasakė, kad mums reikia balsuoti. Mes turime prisimti atsakomybę. Kiekvienas turi teisę turėti savo nuomonę, skirtingą nuo kitų. Mes manome, kad tai yra vid Maroko vidaus reikalas. Ir jeigu remsimės teisingumo teismo sprendimu, tai tokiu atveju turime pripažinti vakarus, vakarų Saharos nepriklausomumą. Mes turime labai aiškę poziciją šio klausimu. Tai yra Maroko vidaus klausimas. Ir taip ir ne, bet prašau manęs nemokyti. Inta komitetas yra atsakingas, bet mes taip pat turėtume balsuoti už tai. Ar mes turime konsensusą ar ne? Ar visi, ar visi išsakė savo nuomonę, požiūrį? Manau, geriausias dalykas būtų balsuoti. Ponas Des, norite pasisakyti? Ne, jūs sakote, kad mes turėtume pereiti prie balsavimo. Ar atidėsime ar ne, nežinau, bet bent jau aš prašau, kad atidėtume balsavimą. Ne, balsavimas pradedamas. Kas už trečią pakeitimą? Um, Michael. Asking... Aš prašau atidėti balsavimą. Mes turime balsuoti dėl to, ar atidedame ar ne. Mes taip darėme ir su kitu pranešimu. Jeigu dabar didžioji dalis uh, nubalsuos, kad dabar balsuostume, tai pritartume daugumos nuomoniai. Gerai, dėkoju. Jeigu atidėsime balsavimą. Na, gerai, Balsuokime už tai, kas norėtų atidėti balsavimą dėl šios nuomonės. Kas už, prieš. Prašymas atidėti balsavimą atmestas. Dėkuoju. Taigi demokratija. Ir dabar balsuokime. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš Atmesta. Pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už. Balsavimas baigtas. Priimta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš. Atmesta. Antras kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš Balsavimas baigtas. Priimta. Dubai kompromisinis pakeitimas. Balsavimas pradėtas, balsavimas baigtas. Priimta. 2C kompromisinis pakeitimas. Pradėme balsuoti. Baigiame. Primta. 18 pakeitimas už, prieš, atmesta. Antras 2D kompromisinis pakeitimas kas už, prieš. Balsavimas baigtas. 2E kompromisinis pakeitimas

Atsiprašau, pirmininkas, turime balsuoti už 24. 24. Už, prieš, atmesta. Toliau 26. Už, prieš, atmesta. 27. Už, pritarta. 28 už prieš atmestą. 29. Ne, dėl jo nereikia balsuoti. 30. Už prieš atmestą. Trečias kompromisinis. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. 38 už prieš atmestą. Norite, kad patikrintume dėl 38 pakeitimo? Ne, 40 pakeitimas. Kas už, prieš, atmesta. Ketvirtas kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 46 už, prieš atmestą, 47 už prieš atmestą, 48 atmestą, 49 už prieš atmestą, 51 už prieš atmestą, 52 už prieš atmestą, 53 už prieš atmestą, 5 kompromisinis, pradama balsuoti, baigiame balsuoti. Šeštas kompromisinis pakeitimas, kas už. Balsuojame dėl šešto kompromiso. Priimta. Balsavimas baigtas. Šeštas B kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 62. Kas už, prieš, atmesta. Dabar balsuojame už nuomonės projektą su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Septintas punktas. Pagal darbotvarkę vėlgi nuomonė dėl pasikeitimo raštais tarp ES ir Maroko karalystės. Jau tai buvo aptarta keletą kartų, jeigu kas nors balsuotų prieš tai, ar kas nors norėtų balsuoti prieš tokio susitarimo pasirašymą. Vardinis balsavimas. Jeigu balsuosite už, tai reiškia pritarėte susitarimo pasirašymui. Pradedame dabar balsuoti. Pakartosiu. Jeigu narys balsuoja už, reiškia duoda sutikimą susitarimo pasirašymui. Ar aišku? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Baigiame šiandienos balsavimą ir periname prie aštunto punkto. Tai yra Agri generalinio direktorato atstovas pristatys e, informaciją apie dabartinę situaciją cukraus rinkoje. Šiuo metu yra labai žemos kainos rinkoje, istoriškai e, žemos 30,9 procentais yra sumažėjusios kainos, lyginant su 12, prieš 12 mėnesių, kokius, kokius buvo. Tuomet kaina buvo 501 euras už toną, dabar yra 346 eurai už toną. Europos komisija iš dalies kainų e, sumažėjimą e, sieja su e, globalia perprodukcija, bet taip pat su tuo, kad yra panaikinti panaikinti produkcijos apribojimai, gamybos apribojimai. Kvotos buvo panaikintos 17 metų rugsėjį. Tačiau labai prastas derlius yra cukrinių runkelių, iš dalies dėl užsitęsusios sausros. Ir tai e, tos žemos kainos e, labai sunkia padėtį įstumė tam tikrus runkelių augintojus ponas Dantang paprašė komisijos suteikti informacijos šią temą. Ponas Miguel Garcia Navarro yra komisijos atstovas iš Agri generalinio direktorato. Sveiki atvykę. Esame dėkingi Jums, kad atvykote pas mus. A, ponas De Castro. Žodis Jums, prašau. Okay. Merci. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, deputatai, labas vakaras visiems. Aš pasistengsiu, kai buvau paprašytas, trumpai pristatyti, kokia yra situacija cukraus rinkoje. 10-15 minučių užtruksiu. ES ir cukraus rinka kokie buvo pokyčiai nuo paskutinės kampanijos. Žinote, kad jinai buvo sunki, jūs savo įžangoje tai paminėjote. Ir kokia yra dabartinė situacija ir kokia perspektyva trumpalaikė cukraus kainoms ir kokie yra pagrindiniai faktai rinkoje. Pirmiausia, apie faktus. Aš savo pristatymą parengiau anglų kalbą, bet kalbėsiu prancūziškai. Matote faktus, matosi, kaip keitėsi kaina Nuo paskutinės kampanijos kainos yra labai žemos, rekordiškai žemos. 2016 Liepa Europoje, kadangi spalio mėnesį pernai kvotos buvo panaikintos, rugsėjį ir Liepa tos kainos sustojo, jau nebekrito dar labiau ir tos kainos mažėjo vis, vis, visų praėjusių laikotarpių iki sausio mėnesio 21,1 milijonų tonų buvo 2017-2018 metais. Tai buvo 24 metų, procentų padidėjęs lyginant su praėjusiais metais, kuomet kai vyko e, gamyba taikant kvotų režimą. 17 procentų ir padidėjo e, plotai, kuriuose auginamos e, cukrinės kultūros. Ir buvo, aišku, ir klimatinės sąlygos labai palankios ankstesniam derliui tas padidėjimas pagrindinėse šalyse gamintojose valstybė, valstybėse narėse ES vyko Vokietijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Niderlanduose ir Junktinėje karalystėje daugiausiai tose šalise. O dabar jau turime pirmasias prognozijas, koks bus derlius, jau pradėtas nuti derlius 18,7 milijonai tonų. Tai yra 11 procentų mažiau nei praėjusios kampanijos metu. Ir tas gamybos sumažėjimas nėra susijęs su plotų sumažinimu. Tai yra klimatinių sąlygų poveikis, ypač šios vasaros, žinote, kokia buvo sausra, karščio bangos. Ir tai buvo pagrindiniai veiksniai, kurie darė įtaką gamybos sumažėjimui Europoje. Dabartinės atsargos ES paskutiniai duomenys, kuriuos turime. Atsargos didesnės nekstėsės kampanijos metu. Dėl to, kad padidėjo produkcija. Tačiau jeigu lygintume prieš kvotų panaikinimą. Ir tai yra žymiai, žemiau, žymiai žemesni skaičiai, žymiai mažiau tų atsargų nei 2015 metais. O dėl būsimų kampanijų yra šiokių tokių ženklų, kad e, sumažės runkelių plotai ir turės šiek tiek pasikoreguoti rinką. Kokia yra pasaulinė situacija? Kainos taip pat labai žemos dėl to, kad sumažėjo gamyba lyginant su ankstesnė kampanija. 6,7 milijonai tonų perviršis, bet tai yra e, mažiausi turbūt skaičiai lyginant su rūpjūčiu ir rugsėju. Kai kalbama apie cukrų, Tai jo kaina, jo, jo kaina yra e, mažesnė lyginant su ankstesniu laikotarpiu. Ir spalio mėnesį tarptautinių lygių kainos taip pat atitinkamai koregavosi. Daroma koregavimas kitai kampanijai, kur prasideda jau dabar. Dėl to tos kainos truputėlį taip pat koreguojasi ir mes tikimės, kad bus mažesnė produkcija 7 milijonais tonų, lyginant su praėjusiais laikotarpiu, tačiau bus didesnė pusiausvyrą cukraus rinkoje. Nedidelis perviršis produkcijos bus e, lyginant su vartojimo poreikiais arba net truputį bus deficitas. Kitoje skaidrėje jūs matote, kokios yra kainų tendencijos, kaip keitėsi kainos pasaulio lygių ir Europos Sąjungo. Melina linija tai yra vidutinė kaina Europoje, kaip jinai kito. Matote, kad tendencija yra mažėti, o kitos dvi juodos linijos atspindi dvi rinkas, tarptautinės linkas - žaliaviniam e, cukrui ir baltajam cukrui. Spalio mėnesį e, buvo vėl prie kvotų sugrįžta ir siekiama pusiausviros arba netgi nedidelio sumažinimo gamybos. 2019-2020 metų kampanijoje gali būti deficitas cukraus pasauliniu lygiu. O, kal, o kalbant apie paskutinę kampaniją, paaiškinimas padidėjimo produkcijos Europoje. Matote visų valstybių narių gamybą, kokie yra gamybos skaičiai, o raudonai apvestos tos valstybės narės, kurios padidino savo gamybą daugiau nei 30 procentų ir 24-26 procentais apskritai ES padidėjo cukraus gamyba. Toliau mūsų priekyba išorėje. Po to, kai buvo atsisakyta kvotų, sumažėjo importas 48 procentais lyginant su praeisiais metais. Ir tai yra rezultatas ir rinkų, kainų, jos nepatrauklios importui. mažiausiai išsivyščiusios šalis ir AKR šalis yra pagrindinės šalis, į kurias mes mm, eksportuojame cukrų. Galimybė e, Brazilijos cukraus prieigos į mūsų rinką labai sumažėjo. Muitų taisyklės taip pat neleidžia įvežti braziliško cukraus taip pat Pietų Afrikos cukrus taip pat apribotas. 150 milijonų tūkstančių tonų siuntinys buvo sustabdytas praėjusiais metais iš Pietų Afrikos. Bet apskritai labai sumažėjo importas, o dėl eksporto Ir šis klausimas vėlgi keitėsi po to, kai kvotos, kvotų buvo atsisakyta. Ir pasaulio priekybos organizacija taip pat darė savo įvertinimus, padidėjo e, eksportas, dviem su pusę karto netgi išaugo eksportas. Ir tai yra orientuota į tolimas šalis Šia... Anksčiau buvo kaiminė šalis, tradicinės eksporto šalis ES, o dabar tolimo šalis Šrilanka, 6 procentai eksportuojama netgi į Šrilanką iš ES. Pats ritmas, intensyvumas eksporto buvo labai didelis, rugsėjai, spalį, lapkritį kampanijos pradžioje, o kampanijos pabaigoje sulėtėjo tas e, tempas ir, rugs, ir dabar jau jis yra gana, gana žemas eksporto lygis. Čia jūs galite matyti cukraus ir izogliukozės sąmatą ir taip pat prognozės kampanija, kuri tik ką prasidėjo. Galime konstatuoti tokius skaičius, kokius mes turime, jie čia ir pateikti. Tai yra sum, sumažėjimas yra kampanijai, kuri beveik 8 procentais, daugiau nei 8 procentais. Kiek yra turima produkcijos kampanijos pradžioje. Čia kalbama apie atsargas pradžioje kampanijos tas sumažėjimas turės destabilizuojantį poveikį, destabilizuos kainą ateinančiais mėnesiais ir pasiūlos sumaž, sumažėjimą absorbuos mažesnis eksporto lygis ir mažesnis atsargų, galutinių atsargų kiekis - maždaug 2 milijonai tonų. Ir tai reikšmingai mažiau nei dabartinės atsargos, kurias turime kampanijos pradžioje. Čia jūs matote skaičius paskutinės kampanijos kaip kito situacijos, dvi paskutinės kampanijos, kurios tik baigėsi 17-18 metų kampaniją, matote disbalansą tarp gamybos ir panaudojimo tai tas disbalansas yra žymiai didesnis nei ankstesnių laikotarpių. Ir nors ir padidėjo eksportas, bet kainos Europos Sąjungoje sumažėjo. 18-19 metų kompanija prasideda dabar, ten yra daugiau pusiausviros, kai kalbam apie pasiūlą ir naudojimą, vartojimą. Ir mes tikimės, kad ir kaina keisis. tarptautinėje rinkoje. Dabar cukraus kaina pradėjo jau kilti. O dėl atsargų baigėme paskutinę kampaniją. 2 milijonai, 2,7 milijonai tonų buvo atsargos ir yra numatoma, kad kompanija, kuri prasidėjo, kokius skaičius turime dabar ir hipotezės mes padarėme, kad kampanijos blogai atsargos bus 2 milijonai tonų. Ir tai visiškai atitiks paskutinius metus tuo met, kai buvo taikomas kvotų režimas. Tikimės pasiekti pusiausviros. Dėl kitos kampanijos 19-20 metų ekonominės veiklos vytai, gamintojai, cukraus gamintojai jau dabar planuoja savo veiklą ir mes tikimės, turime jau šiek tiek ir informacijos apie perspektyvą, kad bus mažinamas runkelių, mažinami runkelių plotai Europoje. Runkelių augintojai jau nurodė, kad jie ketina sumažinti runkelių plotus nuo 10 iki 15 procentų e, Niderlanduose, 5 procentais Prancūzijoje, Belgijoje nuo 5 iki 15 procentų, Junktinė karalystėje taip pat iki 9 procentų sumažės runkelių plotai. Ir išvados, kokias aš norėčiau Jums pateikti šiandien, išvadas. Žinoma, cukraus sektorius prisitaiko prie naujos padėties rinkoje, naujos situacijos rinkoje po to, kai buvo atsisakyta kvotų. Ir yra ženklų rodančių, kad sektorius prisitaiko prie naujų rinkos signalų. Septynioliktų, aštuonioliktų metų situacija buvo gana sunki, bet tai buvo gamybos produkcijos padidėjimo ES rezultatas ir pasaulio lygių kainų kritimo rezultatas, šių dviejų elementų kombinacija. Turime šiek tiek ženklų, kad situacija taisosi, atsigauna. Visų pirma, mažėja Europos gamyba šiais metais iki 18 procentų, tai Tai leis stabilizuoti rinką. Perviršis ankstesnių metų pasaulinių lygių panašu, kad sugrįž prie pusiausvėros 18-19 metų. Ir yra numatyta pasaulinių lygių kitai kampanijai 19-20 metų yra numatytas prognozuojamas deficitas gamybos, kad bus mažiau pagaminama negu suvartojama. Per pastarąsias savaitės, per pastarą lap, lapkričio savaitės kainos šiek tiek padidėjo pasaulio lygių. Ir ket, prieš keturis ar dešimt mėnesių jau baltasis Baltojo cukraus kainos padidėjo, taip pat ir e, žaliavinio cukraus padidėjo. Komisija taip pat ir tarybai pateikė šios duomenius ir mes laikysimės atsargaus požiūrio pirmaisiais metais, po to, kai atsisakyta kvotų, mes, mes labai tyčiai stebėsime, kaip keisis situacija rinkoje. Ir komisija mano, kad tais metais, kai sektorius turės prisitaikyti, adaptuotis prie naujos situacijos, po to, kai buvo atsisakyta kvotų, būtų protingiau nesikišti į rinką ir netrukdyti sektoriaus prisitaikymui prie naujos situacijos rinkoje. Tai tiek, o dabar esu pasirengęs atsakyti klausimus, jeigu tokių būtų. Otrzymajmy, proszę Państwa, informację Jūs girdėjote komisijos atstovo pranešimą, pristatymą, e, analizę, kokia yra situacija, kokia jinai buvo praeitie ir kokia jinai yra dabar. Ir, ir taip pat prognozes bei pokyčius, kurie numatomi ar kurių tikimasi ateityje. Jūs galbūt turite klausimų, bet jeigu jūs jų turite, norėčiau, kad jūs užduotumėte juos trumpai per vieną minutę. Pradėkime nuo parlamentaro, kurio iniciatyva e, šis darbo atvarkės punktas buvo įtrauktas į darbo atvarkę ponas Danton. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisijos atstovui prisipažinsiu, kai kalbama apie cukrų, tai aš negavau visą atsakymą. Jūs kalbėjote apie viską, kas vyksta pasaulyje, bet nekalbėjote apie tai, kas vyksta e, Europos Sąjungoje. Mažai kalbėjote apie Indiją, ten didžiulė parama žemės ūkio darbuotojams yra teikiama. Ir iš, iš Indijos daug, daug pasaulyje yra eksportuojama cukraus. O dėl Brazilijos ar Pietų Afrikos. Pasaulinė prekybos organizacija kelia taip pat klausimų. Kitas klausimas. 1,7 eurų paramos buvo suteikta. Ar galėtumėt patvirtinti tą skaičių? Ir trečias klausimas. Jūs atsakingas už rinkos valdymą ir turite tam tikras priemonės ir naujoje bendroje žemės ūkio politikoje, kokias priemonės jūs naudosite ir kodėlgi nepasinaudoti privačiomis atsargomis, kurios turi gamintojai. 17-18 metais, pavyzdžiui, buvo geresni rezultatai negu kitos kampanijos rezultatai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pritarsiu kolegai Dantan. Situacija Italijoje yra labai gerai žinoma, yra kitokia negu kitose valstybėse narėse. Mes esame tokioje situacijoje, kuri privedė prie uh, E, didelės restruktūrizacijos e, šiame sektoriuje. Ir šita krizė yra didžiulis išbandymas mums, ypač po to, kai, buvo, atsis, e, kai baigė galioti kvotų sistema. Ir mums buvo žadama, kad cukraus gamyba ES išauks, tačiau niekas nesitikėjo, kad taip kris kainos. Pati Europos komisija prognozavo visai kitokias kainas. Ir mes tikėjomės augimo šioje srityje, produkcijos srityje. Ir dabar situacija yra tokia, kad mes turime uždaryti e, fabrikus e, cukraus ir e, dabar produkcijos cukraus gamybos augimas yra pastebimas Tailandė, Indijoje, ten yra smarkiai subvencionuojama E, cukraus pramonė. Ir manau, kad mes turime atsižvelgti į situaciją, kokia yra Europoje ir reikia atsižvelgti į tai, kad yra šalių, kurios e, patiria riziką 100 procentų būti priklausomos nuo eksporto, nors jos dėjo visas pastangas ir atliko restruktūrizaciją. Man atrodo, kad komisija turėtų imtis kažkokių rinkos reguliavimo priemonių, kaž, kažkokių, kurios padėtų susidoroti su ši situacija. Ačiū ir aš norėčiau pakalbėti apie cukrinių runkelių, nes aš esu šimtas iš to regiono, kur šis klausimas yra svarbus. Ir da, daug sunkumų patiria runkelio augintojai visų pirma dėl sausros, dėl to sumažėjo gamyba lyginant su praeisiais metais. Prie to situacijos prisėda dar ir tai, kad per dešimt metų yra žemiausios cukros kainos pasaulyje ir cukraus rinka yra persotinta, yra per daug pagaminama cukraus. Kai kurios e, valstybės, pavyzdžiui, Indija, e, gauna didžiulę paramą ir eksportuoja, Brazilija taip pat yra kitas mūsų konkurentas. Ir per daug yra pagaminama ir dėl to tai neleidžia sumažinti to gamybos perviršio ir ES cukrus sunkiai eksportuojamas, mažai yra galimybė eksportuoti dėl konkurencijos. Ta konkurencija yra nesažininga ir su tą problemą reikėtų kovoti. Ką mes galėtų, ką padarėtų padaryti komisija tam, kad paremtų mūsų cukraus gamintojus? Pone Petil. Dėkoju, pirmininkė. Kroatijos cukraus sektorius 2017 metais buvo vienas iš didžiausių mūsų eksporto sektorių. Mes, iš, mes eksportuodavome labai daug cukraus ir turėjome tris cukraus gamyklas. Mūsų sektorius negalėjo pasinaudoti tais rekstruktūrizacijos privalumais, kurios turėjo senosios valstybės narės, nes mes labai vėlai įstojome į Europos Sąjungą. tom šalims buvo skirta 1,4 milijardo dolerių restruktūrizacijai. Kroatijos ekspertai dabar sako, kad reikėjo su, e, sukaupti cukraus atsargų prieš leidžiant nusileisti kainoms taip smarkiai. Taigi klausimas yra, kokio mažumo kainos turi pasiekti, kad komisija uh, imtųsi kokiu nors priemonių ir kodėl komisija nesutelkė jokio krizinio fondo pagelbėti nuo krizės cukraus sektorija nukentėjusiems gamintojams. Ačiū. Ponas Agniu, dėkoju pirmininkė. Mes 47 metus sprendėme, kiek cukraus reikia nu, auginti, kiek ne, kiek gaminti, kiek ne. bet pasirodo, kad cukraus naudo auginti neapsimoka, apsimoka auginti avižas. Ar kviečius. Ir aš matau, kad Airijoje taip ir daroma, yra pereinama prie kitų kultūrų. 2019 metais Junktinėje karalystėje bus problemų su sėkla. Ir ten yra kalbama, kad Prancūzijoje bus naudojamos kažkokios ypatingos sėklos, kurios e, padarys e, Anglijos ūkininkus visiškai nekonkurencingus šioje srityje. Nemažant, kad sumažėjo cukraus kaina labai smarkiai, komisija turėtų įsikišti rinką ir kažkaip reguliuoti šį sektorių. Prancūzija, kaip kuri viena iš lyderių cukrus gamyboje, yra labai sumažinti runkelių auginimo plotai. Ir tai yra daromas spaudimas runkelių augintojams mažiau gaminti ir cukraus ir mažinti auginimo. Ar nereikėtų investuoti kažkur kitur, ne Europos Sąjungoje? Brazilija yra labai didžiulis cukraus gamintojas. Žemės ūkio, ūkin, atsiprašau, Europos Sąjungos ūkininkai patiria didžiulę krizę. Italija, Graikija, Ispanija, Vengrija ir Lenkija prašo komisijos, kad jinai įsikištų kad būtų panaudotos cukraus atsargos ir kad būtų, kad būtų daugiau į atsargą cukraus dedama, kad būtų sumažintas cukraus kiekis. O tokios trečiosios šalis kaip Indija, Pakistanas ir Blizija, kad jos būtų apkaltintos dempingu, kai yra dirbtinai mažinamos kainos. Komisija ar nei e, svarsto realią paramą pagalbą ES ūkininkams, kai eksportas cukraus eksportuojamas iš tų šalių, kurios taiko dempingą, kainų dempingą. Ir dėl to nukenčia Europos cukraus gamintojai. Ačiū. Merci, Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau, kad mes giliau panagrinėtume klausimą, kalbėtume apie cukranendrių cukrų. Aš esu šiek tiek nustebusi, kad ta gamyba kuris yra lemiamas žemės ūkio veiksnys atokiausiose regionuose, kad tam visiškai neskirta dėmesio šiame pranešime. Reikėtų kažkaip viską labiau patikslinti, kad komisija galėtų apsaugoti ir atokiausių regionų žemės ūkį, kuris yra labai trapus. Ačiū pirmininkė. Labai įdomu klausytis komisijos, bet man atrodo, kad viską jau esu girdėjęs. Kolegos kalbėjo daug. Panašios diskusijos, panašios diskusijos vyko dėl pieno, kai, kai buvo pieno krizė ir kaip ta, su ta krize buvo tvarkomasi, tai dabar ir cukraus krizė yra, reikėtų ir čia priemonių. Aš norėčiau pirmiausia sužinoti, kodėl nesinaudojama privačiomis atsargomis. Toks pasiūlymas pateiktas, reikia atlikti analizę, įvertinti perspektyvas. Ir tikrai man kyla nerimas dėl to. Kitas klausimas - trumpuoju laikotarpiu, kokias priemonės reikėtų taikyti, reikėtų pasinaudoti privačiomis atsargomis. Mums reikia rizikos valdymo ir prevencijos priemonių, jos yra labai svarbios. Mes e, matome, tai patvirtina ir gyvenimas, ir reformų dėliai. Kodėlgi jūs nepasiūlėte kažkokių rimtų priemonių, kad būtų galima spręsti problemas? Sì, grazie Presidente. Ah, effettivamente ringrazio anche per la relazione, ma effettivamente nulla, nulla di nuovo rispetto. Dėkoju pirmininkė. Ačiū Jums už šitą pranešimą. Komisija bet jūs nepasakėte nieko naujo. Kvotų panaikinimas sumažino kainas ir rinkoje Šiaurės Europoje dirba penkios didžiusios, didelės įmonės ir mano šalyje, Italijoje, kaip jau buvo minėta, gamyba praktiškai yra sustabdyta. 85 procentai mūsų gamybos potencialo buvo panaikin, sunaikinta dėl šios politikos. Mes negalim tik tai apsiriboti tuo, kad pasakosime apie tai, kas vyksta, reikia imtis kažkokių veiksmų, reikia reaguoti į susidariusią situaciją, tai yra būtina. Reikia remti šią sritį. Taip pat aš manau, kad reikia ieškoti galimybių apsaugoti šį sektorių. Reikia kilmės nuorodas įvesti cukrui, kad bent jau galėtume užtikrinti kažkokią minimalę gamybą. Ačiū. Komisijos prognozėmis tikrai negalime tikėti. Po pieno krizės jau tada nebuvo galima komisiją pasitikėti. Kaip paaiškėjo, visi paskaičiavimai dėl kvotų buvo neteisingi. Dabar lygiai tas pats yra su cukrumi. Tai kogi mes galime iš to išmokti? Mes matome, kad liberalizavimas nebūtinai mūsų ūkininkams yra naudingas ir taip veda prie monokultūrų auginimo, kas nėra gerai. Tačiau mes dar nu, nutylėjome apie tai, kiek kukurūzų sirupo yra įvežama į ES. Tai yra to kukurūzų cukraus ir kiek mažiau išvežama į AKR šalis bei kokią įtaką uh, biodegalų gamyba turi mūsų cukraus pramoniai bei cukraus eksportui ir importui. Norėčiau, kad komisija pakomentuotų šios klausimą. Kolega Viegas. Mano klausimas labai paprastas. Portugalijoje nebeliko burokėlių augintojų, bet liko dvi, gamintų, dvi gamyklos, kurios gamina cukranendrių cukrų. ir ten taikomos kvotos, liberalizuojamos cukrinių runkelių e, cukrus, bet e, dėl cukranerių jokių priemonių. Ką, ką galėtume pasakyti tiem gamintojam? Uždaryti tas gamyklas, nes tose gamyklose dirba keletas šimtai žmonių. Koks bus jų likimas? biuro meeting. Dėkoju, pirmininkė. Aš atsiprašau, kad e, neatėjau laiku į posėdį, nes buvau biuro posėdėje. Kas buvo Airijoje? Mes šis praradome cukraus pra, pramonę, kai buvo panaikintos kvotos. Bet kai kurie ūkininkai mėgina atstatyti tuos e, turėtus kažkada laukus ir, ir vėl auginti tas kultūras. Aš norėčiau, kad jūs komentuotumėte šią situaciją. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū komisijos nariai. Malonu, kad va, pirmadienio vakarą radote laiko ateiti į šį posėdį. Belgijoje yra lygiai tas pats. Čia irgi patiria sunkumų mūsų ūkininkai, kurie augina cukrinius runkelius, labai prastas derlius dėl sausros buvo šiemet ir gamintojai bei ūkininkai netgi nubaudžiami dėl to, kad jie negalėjo įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, nes buvo įsipareigoję patiekti didesnius kiekius, negu kad užaugino. Ką daryti, jeigu nebus pagalbos, ūkininkai Belgijoje neišgyvens. Jūs galite sutikti tiesiog verkiančių ūkininkų Belgijos laukose, kurie nebeturi jokios išeities. Ką jūs darysite, kad padėtumėte kai kuriems Europos regionų ūkininkams išgyventi apskritai? Dėkoju, sako pirmininkas. Na, o dabar paprašysiu komisijos atstovo atsakyti į užduotus klausimus. Ir jeigu negalėsite atsakyti į kažkokį klausimą dabar iš karto, tai prašysiu jūsų į tai atsakyti raštu. Na, o dabar kiek galite trumpai atsakykite. Merci, monsieur le président. Je vais essayer. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu peržvelgti visus klausimus, bent jau svarbiausius, kurie dažniausiai buvo minimi. Pirmiausia, klausimą dėl, dėl konkurencijos trečiųjų šalių. Ir tie faktai, kad Indija, Pakistanas, visų pirma, Indija turėjo, turėjo tam tikrą kampaniją ir paramą. Žinoma, negalima viso to nutilėti. Didžioji dalis perviršio produkcijos pasaulinės atsirado dėl to, kad Trečiosiuose šalyse gamyba ir eksportas padidėjo. Ir tai pakoregavo pasaulinę situaciją. Ir taip pat sumažėjo gamyba ir Indijoje. Taip pat ir tikimasi, kad sumažės ir Europoje. Komisija žino tas iniciatyvas, kurių imasi Australija, Brazilyje, pasaulinė priekybos organizacija dėl eks, paramos eksportui priemonių. Tai yra labai abejotinės priemonės, mažų mažiausiai abejotinės priemonės. Visų pirma, Indijai taikomos tos priemonės yra abejotinos. Taigi yra uh, analizuojamos galimybės, kaip, kaip reikėtų elgtis. Toliau, privačios atsargos. Ponas Kasko, ponas Andriu, kiti delegatai klausė, kodėl komisija neaktyvavo e, privačių atsargų tuo met, kai buvo žemos kainos. Kaip sakiau, rekordiškai žemos buvo e, kainos žiūrint istoriškai ir tai buvo susijęs su kvotų panaikinimu. Mūsų komisijos narys ne, nemanė, kad yra, kad yra reikalinga aktyvuoti privačias atsargas, nes tos priemonės dabartinėmis rinkos, rinkos sąlygomis nebūtų turėjusios poveikio tam, kad būtų galima at, at, atgaminti, atgaivinti rinkos kainas. Mėsa, pienas, kita gamyba šiek tiek skiriasi. Mes turime metinę cukraus produkciją ir tada yra kampanija pardavimo. Turime taip pat atsargas, operatyvinės atsargas 2 milijonai e, tonų iš ankstesnės kompanijos visada lieka. Ir jeigu mes pažiūrėtumėm, koks galėtų būti poveikis kainom, visada turėsime 2 milijonus tonų atsargų. Ir tie 2 milijonai tonų neturės jokio poveikio, e, kalbant apie ES biudžetą. Kainos ir efektyvumo santykis, e, kai kalbame apie pričias atsargas, tai kelia abejonių. Taip pat yra gamybos sektorių, cukrinių runkelių augintojų, kurie atliko irgi analizę ir nemanė, kad tai būtų priemonė, kuri leistų atgaivinti kainas rinkoje. Tai ta situacija, kuri yra nuo rūpiučio ir rugsėjo. Tai tikrai nebūtų greitai pasikeitę. Italijoje buvo paminėta situacija ir struktūrizavimas rinkos, taip pat Airijoje. Taip yra valstybių narių, kurios dėjo daug pastangų tam, kad galėtų restruktūrizuoti e, cukraus sektorių, daryti reformas, bet tai jau yra veiklos vykdytojų pasirinkimo dalykas, ten tai yra privalomas dalykas. Taip pat aišku, kad e, runkelių augintojai sprendė neatsisakyti savo produktus 16, 17 metais, 18 metais kai vyko restruktūravimas ir aišku, kad tie runkelių augintojai žinojo, kad vėliau, kai pasibaigs kvotos, jie susidurs su padidėjusią konkurenciją. Ir būtent taip ir atsitiko, taip ir pasirodė, kad padidėjo produkcija, sumažėjo kainos ir kai kurie gamintojai net 30 procentų padidino produkciją, stengiasi užimti didesnę rinkos e, dalį, bet susidūrė su įvairia konkurencija ir čia mes, aišku, mes negalime komentuoti atskirų veiklos vykdytojų primtų sprendimų. Dar vienas klausimas. Dėl gamyklų cukraus rafinavimo įmonių Portugalijoje. Yra įvairių interesų sektorių, yra Europos gamintojai ir yra tie, kurie importuoja cukra, cukranendrės ir ES rafinuoja cukrų. Kyla klausimas, kokia kaina tai yra daroma. Nėra ekonomiškai naudinga importuoti žaliavą cukraus. Ir čia nepadaryta jokio restruktūrizavimo. Gal kai kurios šalis turėjo geresnės sąlygas kitose rinkose, bet buvo ir kvotas 800 tonų kvota ir buvo tam tikros preferencinės sąlygos nustatytos. Europinės kainos buvo sumažintos ir dėl to nebuvo patraukli Europos rinka Mm, kad į ją e, būtų eksportuojamos žaliavos. Taigi veiklos vykdytojai visada prisitaiko prie besikeičiančių rinkos sąlygų. Ir galbūt po kiek laiko vėl pasikeis situacija, atsiras pusiausvėra ir bus galima e, importuoti į ES žaliavą ir gaminti cukrų iš importuotos žaliavos. Dėl AKR šalių Brasilija taip pat yra didžiulis konkurentas. Aš manau, kad aš atsakiau į didžiąją dalį patiktų klausimų. Atokiausi regionai buvo paminėti. Noriu priminti, kad yra e, posėjai paramos programa, kur yra taikoma atokiausiems regionams, taip pat ir Prancūzijos atokiausiems regionams, užžiūrėjo teritorijoms, kur yra remiami e, cukraus gamintojai. Dėkoju. Aš tikiuosi, kad atsakymai jūs tenkina. Jeigu kažko nepaminėjote, galėsite atsiųsti raštu. Ponas Hoisling, aš norėčiau paklausti dėl izokliukozės dar kartą. Mes neimportuojame izogliukozės. Izogliukozė yra produktas, kuris parduodamas skista forma ir labai mažai tarptautinėje priekyboje prekiaujama izogliukozė. Tai nėra reikšminga prekė. Izogliukozės gamyba buvo, jeigu buvo toks klausimas, tai nepadidėjo izogliukozės gamyba. Lyginant su laikotarpiu prieš kvotų panaikinimo, nepadidėjo gamyba izogliukozės, nes jau buvo krizė e, cukraus rinkoje ir nebuvo jokio suinteresuotumo, jokio intereso importuoti izogliukozę. Man į mano klausimą taip pat neatsakėte, ar 2019 metų pavasarį bus leista e, ūkininkams auginti tam tikras tam tikrus pasėlius, tam tikras pasėlių rušis, nes galbūt tai neliečia Junktinės karalystės ūkininkų, bet liečia Prancūzijos ūkininkus. Hvala gospodine predsjedniče. Također na moja pitanja nije odgovoreno. Pitala sam koja je to cjenovna razina koja treba biti postignuta da bi Europska komisija aktivirala mjere potporu e, sektoru. Ar e, Europos komisija galėtų e, E, aktyvuoti savo paramą šitam sektoriui, kokia tai galėtų būti e, kaina ir galbūt reiktų įsteigti atitinkamą fondą, kuris reaguotų į tokias krizinės situacijas. Okay, bardzo krótko, bo pan przedstawiciel komisji mówił, że nie będzie. Labai trumpai. Komisijos atstovas paminėjo e, tam tikrus dalykus, bet dabar prašau labai trumpai. Pirmiausia, dėl galimybės panaudoti tam tikras sėklas. Aš nežinau atsakymo į šį klausimą, dabar negaliu Jums atsakyti tai. Raštu vėliau Jums pateiksiu atsakymą. Dėl kainų pasinaudojant, aktyvuojant privačiu, privačias atsargas, yra nustatyta tam tikra referencinė riba cukrui 404 eurai tonai už baltai cukrų, bet tai nėra ta kaina, kuri leistų jau aktyvuoti tą priemonę. Atsižvelgėma į tai, bet tai dar nepasiekė tokio ligmens, kad jau būtų galima pradėti taikyti rinkos priemonę dėl krizių fondo. Jie aktyvuojami, kai priemami sprendimai. E, tie, tie fondai yra naudomi ne tuomet, kai reikia priimti vieną ar kitą sprendimą, Visu, visuomet yra e, žiūrima į tai, kiek yra disponuojama lėšų, kad būtų galima finansuoti žemės ūkio biudžetą negalima vienašališkai taikyti, skirti paramą, tarkim, cukraus e, sektoriui. Dėkoju. Norėčiau padėkoti komisijos atstovui už pateiktą informaciją. Ir dabar pereikime prie devintojo klausimo dėl saugiklių ryžių iš Mienmaro indika ryžių importui iš Azijos. Importas iš Azijos šalių yra išaugęs, todėl komisija yra prašoma imtis priemonių ir tą padarė INTA komitetas. Ir mes turėtume paremti INTA komitetos iniciatyvą dėl ryžių importo. Ta prašymas tikrai buvo labai svarbus ir mes, kadangi taip pat turime kompetencijų šiame sektoriuje, tai paprašėme komisijos atstovo informuoti mus apie tai, kokia yra situacija rinkoje. Thank you, Chair. Um... Dėkoju, pirmininkė. Aš parengiau labai neilgą prezentaciją apie mūsų priekybos situaciją ryžiaus, ryžių sektoriuje ir apie saugiklius bei apie tyrimą, kuris yra šioje srityje atliktas. ES ryšių, ryžių gamyba yra nedidelė. Mes pagaminame pasauliniu mastu gal tik kokį vieną procentą viso ryžių kiekio. Ir pasaulyje prekiaujam maždaug 45 milijonais e, tonų ryžių. Pagrindiniai augintojai - Kinija, Indonezija, eksportuotojai - Vietnamas, Tailandas ir kitos. Na, kas dėl vartojimo, tai irgi galime pasakyti, kad yra uh, dviejų rušių ryžiai pagrindė vartojami - japonika ryžiai ir indika ryžiai. Japonika ryžiai tai yra tie tradiciniai Europos ryžiai. Jie <coughs> Europoje auginami iki 75 procentų Europoje suvartojimų ryžiai yra būtent šios rušies. Tai yra mums įprasti vidutiniai ir trumpi ryžiai. Ir Europa pati užsiaugina šių ryžių ir netgi gali šiek tiek jų eksportuoti. Pernai derlius buvo geras ir mes išvežėme apie 300 tūkstančių tonų šios rūšies ryžių. Prastai eksportas apsiriboja 200 tūkstančių ryžių. Azijoje populiaresni yra indika ryžiai, ilgo, ilgo grūdo ryžiai. Mes čia užsiauginame maždaug 25 procentus tokių ryžių ir jie naudojami daugiausia Šiaurės Europoje, vartojami daugiausia Šiaurės Europoje ir mes jūs, aišku, importuojame, neužsiauginame jų pakankamai. Čia matote ES gamybos kreivės per pastaruosius 12 metų ir galite taip pat matyti, kad mažta raudona juostelė, kuri rodo, kiek ryžių buvo užauginama, indika rūšės ryžių buvo užauginama Europoje, yra vis trumpesnė. Vadinasi, mūsų gamyba mažėja. Mes pagaminame 3 milijonus e, žaliavinių ryžių. Ir tai atitinka tam tikrą tinka maždaug pusę nulukštantų ryžių kiekio. Taigi, matote, kad istoriškai japonikos yra 75 procentai, indikos 25 ir indikos gamyba mažėja. Galime pasakyti, kad plotai šiek tiek mažėja, tai yra 200 tai 40 tūkstančių hektarų. Ryžiai auginami 18 šalių, Italijoje ypač daug, Ispanijoje taip pat, tada dar Graikijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Bulgarijoje ir kitose, bet e, Ispa, Ispanija ir Italija yra didžiausios augintojos ir čia gamyba beveik nesikeičia indika ryžių auginimo apimtys šiek tiek didėjo, žiūrint ilgalaikėje perspektyvoje, bet situacija nėra labai tenkinanti. Ūkininkai tarsi už kurį laiką dar norėjo auginti daugiau indikos ryžių, bet dabar vėl grįžta prie japonikos ryžių auginimo. Taigi, kaip matote, mes neužsiauginame pakankamai ryžių ir mums reikia dar apie 2 kablelis. Mums trūksta dar kokiu 1,8 milijonų tonų ryžių per metus, lyginant su to, kiek mes suvartojame. Taigi mes įsivežame daugiau ryžių negu eksportuojame. Iš kur mes įsivežame ryžius? Kambodža, Indija yra didžiausi mūsų tiekėjai. Ir čia šiose, šioje schemoje matote daugiametį vidurkį, kartais Indija lenkia Kambodžą, kai kuriais metais atvirkščiai, bet vidutiniai pastarųjų kelių metų skaičiai yra tokie. Pakistanas ir Tailandas yra kiti eksportuotojai į Europą, Pakistanas ypač augina uh, basmati rušies ryžius, toliau Diana ir kitos šalis reikiuojasi, Mienmaras. Tai nėra labai daug, kai atrodo, kai žiūrime į tos procentus 4,5, bet eksportas iš šios šalies į ES auga pastaruoju metu. Na ir dabar svarbiausi duomenys šiai mūsų šiandien nagrinėjimai temai yra eksportas iš Kambodžos ir Mianmaro į ES, būtent indiko ryžių. Mes kalbam čia dažniausiai apie jau išgliaudytus, išlūkštentus ryžius, arba skaldytus ryžius. Ir ką mes čia matome, mėlyni skaičiai skirti Kambodžai, raudoni Mienmarui. Mienmarui prireikė keleto metų, kad pasinaudotų programa viskas išskyrus ginklus. 2009 metais prasidėjo tos programos veikimas ir kiek užtruko laiko, kol įvyko pilna rinkos liberalizacija, tiksliau buvo leista eksportuoti ryžius į ES iš pradžių Kambodžai, vėliau jau ir Mianmarui. Ir paskui buvo į tos skaičius įtraukti ir skaldytų ryžių skaičiai, bet dabar mes nemažai bendraujame su Kambodža ir Mianmaru ir konsultuojamės su jais. Ir matėm, kad kai tos konsultacijos mums buvo prasmingos, Kambodža dabar eksportuoja dalį ryžių ir į Kiniją, nes ir kainos ten yra išaugę, jiems tai yra taip pat palanku. Kambodžos eksportas į ES sumažėjo, o Mianmarui priešingai Šiaip visose vidurio rytuose ir Bangladeše taip pat kainos yra išaugę kam, e, eksportui iš Kambodžos. Kambant, kalbant apie e, viskas išskyrus ginklus eksportuotojus, tai į šią programą patenka ir Laosas. Bet saugiklio tas tyrimas, kuris dabar atliekamas, neapima šios šalies. Importai, neskaitant skaldytų ryžių, rodo, e, šie visi nurodyti atskaičiai rodo, kad per pastaruosius mm, laikotarpius Laoso, iš Laoso įvežamų ryžių kiekis buvo toks menkas, kad neverta apie tai kalbėti. Ir jeigu ryžiai, kuriuos mes gauname iš Kambodžos ir Mianmaro, dabar būtų kaip nors vežami per Laosą, mūsų eksporto sistemos tą tuoj pat pajustų, tiksliau importo sistemos tą tuoj pat pajustų ir identifikuotų. Dabar pasižiūrėkite, kaip vystėsi kainos. Kainos yra maždaug 300 eurų už toną už Japoniką ryžių. Japonika ryžių kainos yra šiek tiek mažiau stabilios negu indika. Matote, kad mėlynoji linija e, tai nusileidžia, tai smarkiai pakyla. Ir japonika ryžių kaina yra šiek tiek aukštesnė, ypač jeigu kalbam apie aukščiausios kokybės ryžius, kurie auginami Italijoje. kokia situacija yra ES, Ispanijoje ir Italijoje šiek tiek skiriasi situacijos, bet kainos iš esmės gana stabilios. Na ir dabar tas saugiklis, kuris dar iš tikrųjų nėra iki galo įsigaliojęs. Tiesiog komisija 18 metais iš Italijos galio, gavo klausimą, pagal GSP reglamentą, nes viskas išskyrus ginklas, ginklai programa kaip tik patenka į šio reglamentos veikimo sritį. Ir norėjo sužinoti, ar tikrai tie indikaryžiai, kurie įvežami iš Kambodžos ir Mianmaro, yra įvežami teisėtai. Kitos šalis parėmė tą prašymą ir buvo išreikštos abejonės ir nepasitenkinimas tuo, kad šie ryžiai sudaro konkurenciją ES gamintojams. Todėl komisija nusprendė pradėti saugiklio procedūrą ir atlikti oficialų tyrimą. Inform, buvo informuotos atitinkamos šalis, tai yra Kambodža ir Mienmaras. Ir buvo nuspręsta, kad tyrimo rezultatai bus pagrindas priimti ateities sprendimus. Ir sprendimas buvo išsiųstas suinteresuotoms šalims lapkričio 5 dieną, taip pat ir Italijai. 15 dienų lauksime komentarų. Tas laikotarpis dabar kaip tik vyksta, kitas laikotarpis prasidės lapkričio 15 dieną kai susitiksime su INTA komiteto atstovais ir informuosime juos apie veiksmus bei konsultuosime su valstybėmis narėmis. Tada pasikonsultavę su valstybėmis narėmis bendrųjų lengvatų reikalų komitete svarstysime visus, visas informacijas ir visus rezultatus ir 2019 metų pradžioje pateiksime išvadas ir tada tas išvadas galėsime patvirtinti ir imtis veiksmų. Dėkojame Jums. Na, pranešimas nebuvo labai jau trumpas, ką darysi. Na, o dabar mūsų parlamentarai. Ponas Dantam, prašau. Ačiū už paaiškinimus. Esu šiek tiek nustebintas tais domėmis, kuriuos Jūs pateikėte. Pavyzdžiui, lapkritį minėjot apie tam tikras šalis, o aš turiu nuomonę, kad taryboje Prancūzija ir Italija 2017 metų duomenys gavo. Pusantrų metų tarsi skirtumas yra. Kas, kas čia atsitiko? No, eh, io ringrazio la Commissione di questa. Eh, Ponas De Castro, ačiū komisijai už paaiškinimus ir išdėstymą. Mes džiaugiamės, kad patiekėte mums šią informaciją ir man labai džiaugiamės, kad esate prieėmę sprendimą atlikti šį tyrimą. Ir komitetas susitiks gruodžio mėnesį, jūs taip sakėte, bet ar jūs įsivaizduojat maždaug kokie bus tie daugumos santykiai, kas pasisakys už ir prieš E, tyrimo rezultatus, ar numanote, kokios bus tendencijos, nes yra tokių gandų, kad daugumos pritarenčių galutinėms išvadams gali ir nesusidaryti. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad nudirbo šį svarbų darbą, už tai, kad ėmėsi iniciatyvos. Jie buvo iš tikrųjų pirmą kartą pradėta jau 14 metais Kambodžos atžvilgių. Jūs čia minėjote ir Laosą. Ir aš norėčiau paklausti, ar nereikėtų imtis priemonių ir kitų šalių atžvilgių, arba bent pasvarstyti apie to, tai yra Tailandas, Vietnamas galėtų būti tokios šalis. Nes ir čia yra kartais poreikis atlikti tą antidempingo uh, tyrimą. Ačiū. Pirmininkas sako, trys minutės, ne daugiau jūsų atsakymams. Dėl datų. Mūsų generalinio direktorato, priekybos generalinio direktorato teisininkai turi tam tikrą procedūrinį laikotarpį, tai yra 12 mėnesių, per kurį viskas būna, yra, būna išsprendžiama. Dabar mums tą reikia padaryti daug greičiau, atsižvelgiant į tai, kad prasideda ir sėjos sezonas mūsų ūkininkams. Ir jeigu šiaip normaliu atveju, tai būtų galima buvę viską išspręsti pavasariop, tai dabar mes tenksimės tą padaryti greičiau, dar žiemą. De Castro, taip, aš nežinau, tikrai nežinau, kas, kaip bus balsuojama taryboje, kokios bus tos daugumos. Uh, mes negalim numatyti ir negalim skaičiuoti tų balsų. Bet kalbant apie GSP reglamentą, reikia pagalvoti, prisiminti ir tai, kad šis instrumentas, tas saugiklio instrumentas dar niekada nebuvo panaudotas nei tekstilės pramonėje, nei kur nors kitur. Balsuos greičiausiai ne žemės ūkis, bet priekyba ir vystimosi uh, ministrai. Taigi mes galim tik spėlioti, koks bus balsavimo rezultatas. Ponas Kaputo irgi uždavė klausimą dėl to, nuo kada mes kalbam apie tai ir ką ketinam kalbėti apie kitas šalis. Mes kalbam iš tikrųjų nuo 2014 metų ir ne tik apie Kambodžą, bet, bet bei Mianmarą, bet mes kalbamės ir su mūsų e, ūkininkais ir gamintojais, ne tik italais. ir 17-18 metais komisija yra parengusi atitinkamą dokumentą e, ir ketina tą tyrimą tęsti ir užbaigti. Dėl Vietnamo ir Tailando labai trumpai jūs paminėjote antidempiko teisės aktus, bet tai nėra antidempingo procedūra, tai yra saugiklio procedūra, kurią mes čia taikome su Vietnamu. Mes esame sudarę laisvosios priekybos sutartį ir ryžiai visose tokiuose susitarimuose yra vien, vienas iš jautriausių klausimų. Ir rezultatai to laisvo priekybos susitarimo yra ne, nu, tokie gana neblogi. Vis dėlto tai yra viena iš daugiausiai gaminančių ryžių šalių. Ir praktiškai pagrindinis laisvo priekybos susitarimo objektas buvo ryžiai. Ir jų, jų pagrindinis interesas buvo eksportuoti juos. ir jie atver, į, ketino įvežti mums žaliavinių ryžių, kurie tada dar turėtų būti nulukštenti mūsų malūnuose ir parduodami ES, kaip pagaminti Europoje na, atsižvelgiant tai, ką Vietnamas reiškia visoje pasaulinėje ryžių rinkoje, tai mūsų dalis yra labai maža. Tailandė, mes esame taip pat dabar dėrybose kaip tik su jais ir ryžiai čia taip pat vaidins labai svarbu vaidmenį, bet mes nežinom, kuo tai baigsis. Bet kuriuo atveju mes tą procesą tęsime, bet jis gana vangus ryžiai, kurie auginami pas mus, priklausomi nuo pasaulio priekybos organizacijos skirtų kvotų. Tos kvotos dėl jų buvo sudėrėta dar praeito amžiaus pabaigoje. Ir Tailando, Tailando ryžių dalis rinkoje nėra labai didelė. Skaldytus ryžius dabar daugiausiai atsivežame iš Mienmaro. Taigi eksportas iš kokios nors šalies į ES konkuruoja ne tik tai su tuo, ką mes čia užsiauginame, bet ir su eksportu iš kitų šalių į ES. Taigi čia reikia labai įvairių aspektų daug nagrinėti vienu metu. Dėkoju už Jūsų atsakymus. Manau, kad jie mus tenkino ir, ir, ir nėra poreikio tolimesnėms diskusijoms. E, norėčiau baigti nagrinėti šį darbo atvarkės punktą. Taip pat labai dėkoju komisijos atstovui. E, norėčiau padėkoti taip pat jums visiems ir e, baigiame posėdį. Ačiū. It was tougher for you than for me. This, that was a spectacle.